Čia, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, man labai malonu šiandieną dalyvauti šiame posėdėje ir pasinaudoti galimybę pristatyti savo viziją dėl to, kaip turėtų veikti ši agentūra, kalbant apie didelių informacinių technologijų valdymą. Na, žinoma, susidomėjimas e, šią agentūrą reiškia, kad agentūra iš ties yra labai reikšminga Įkūrus šią agentūrą bus galima įvykdyti bendras, bendrą politiką teisingumo vidaus reikalų srityje. Tai yra susijęs su pastaraisiais kreipimaisis ir bandymai sustiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, efektyviau sprendžiant iššūkius dėl legalios migracijos, prekybos žmonėmis ir panašiai. Tai yra aktualūs klausimai ir Europos parlamentui, aš manau. Politinių lygmenių Europos parlamentas, ministrų taryba ir komisija nusprendžia dėl politikos ir reglamentų. Na ir pagrindinis klausimas, kurį turės spręsti agentūra, yra kaip kurti ir išsaugoti bendrus standartus ir technologinės priemonės tam, kad būtų galima efektyviai gyveninti tą politiką. Uh, Dėl to agentūra ir jos pagrindinis tikslas bus ir toliau maksimaliai sukurti pridėtinę vertę suinteresuotiems asmenėms. Tai yra no, nu, organizacija orientuota į paslaugas ir tai yra agentūra, kuri turi naujausių technologinių priemonių, strategijų ir skatinant bendradarbiavimą tarp valstybių narių teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Na ir aš manau, kad logiškas klausimas yra štai koks, ką būtų galima padaryti, kad agentūra pasiektų to svarbaus tikslo. Man atsakymas į tą klausimą yra labai aiškus. Ir mano programoje yra šeši pagrindiniai elementai. Pirmiausia, agentūra turi pasirūpinti, kad ištisą parą, visą savaitę būtų uh, prižiūrimos veikiančios informacinės sistemos ir tai bus padaryta pasitelkiant visus išteklius tam, kad būtų užtikrinamas stabilumas ir tų sistemų prieinamumas. Antras dalykas - agentūra privalės taikyti aukščiausius saugumo standartus, domenų apsaugos standartus, atsižvelgiant į tai, kad tai yra jautri informacijos ir, duom, informacijos ir duomenų sritis. Trečias dalykas - agentūra taps ekspertinių žinių centrų e, teisingumo vidaus reikalų srityje ir e, bus stebima, stebima situacija ir bus atsižvelgiama į naujai atsirandančius valstybių narių poreikius ir tai bus daroma pasitelkiant suinteresuotus asmenys. Agentūra taip pat privalės sukurti galybę įgūdžių tokiuose srityse kaip e, sutarčių valdymas, problemų sprendimas, moksliniai tyrimai plėtra, technologijų mainai. Esant tokiems įgūdžiams bus įmanoma toliau maksimaliai kurti tą pridėtinę vertę dviejais būdais. Pirmiausia, prisimant atsakomybę ir pareigas po atitinkamų politinių sprendimų prieimimo, įgyvendinant naujas sistemas ir paslaugas teisingumo vidaus reikalų srityje ir taip pat aktyviai remiant valstybės narės tam, kad jos galėtų geriausiai pasinaudoti veikiančiomis sistemomis. Žinoma, agentūra negali ir ne, nesugebės veikti viena, izoliuotai, ji turės bendradarbiauti su kitomis agentūromis, kaip kad Frontexas, Europolas, EASO ir toks bendradarbiavimas bus grindžiamas patirties, žinių mainais ir taip pat inovacijomis prisidedant prie naujų technologijų platformų ir sprendimų pritaikymo. Kalbant plačiau, agentūra bendratarbiaus su specializuotomis institucijomis NISA pavyzdžiui, tam, kad geriausia praktika, geriausios procedūros būtų žinomos ir pritaikomos tokiuose jautriuose srityse kaip saugumas. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, Agentūra yra nauja organizacija ir akivaizdu, kad prireiks laiko, kol agentūra pradės visapusiškai veikti. Tačiau per trumpesnį laikotarpį pagrindiniai agentūros prioritetai bus pirmiausia sėkmingas perėmimas visų operacijų, vizų informacijos sistemos, Eurodac sistemos, taip pat sėkmingai pasirengti Šengeno antrosios informacinės sistemos perėmimui, Po 13 metų kovo mėnesio taip pat bus kuriamos organizacinės struktūros, valdysenos struktūros, įskaitant rizikos kokybės valdymo procesus. Ir taip pat, aišku, bus e, pasamdomas e, galiausiai pers visas personalas, kad agentūra nuo pat darbo pradžios galėtų kurti pridėtinę vertę. Valdžia veiks pagal kelis principus. Pirmiausia, integralumas, bandant pasirūpinti, kad agentūra geriausiai pasinaudotų jau turima patirtimi, žiniomis, žmogiškojų kapitalu ir taip pat pasinaudotų investicijomis, kurios gautos iš valstybių narių. Taip pat atskaitomybė, įtraukiant tam tikras valdysenos struktūras, operacijos, finansinis valdymas, kaštų prasme efektyvūs. Taip pat ryšiai, ryšiai su visuomenė, ryšiai su suinteresuotais partneriais tam, kad būtų galima numatyti ilgalaikę viziją. Agentūrai taip pat aukščiausio lygio ekspertinės žinios tam, kad būtų įtraukiami žmonės, kad būtų kuriami atitinkami procesai, tam, kad būtų užtikrinamas paslaugų teikimo testinumas ir nuoseklumas. Kaip vykdantisis direktorius, aš paskirsiu visą savo energiją ir žinias tam, kad agentūra būtų, galėtų teikti kašto prasme efektyvius sprendimus ir taip pat, kad būtų ištikrinama investicijų graža, kad būtų laikomasi atitinkamų standartų, būtų pasitelkiamos įvairios priemonės siekinti gyvendinti Europos politiką teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Na ir galiausiai, dirbdamas vykdomojo direktoriumi, aš nuolatos palaikysiu santykius su Europos komisija, valdyba, Europos parlamentu ir kitais suinteresuotais asmenimis ir institucijomis. Ponios ir ponai, lūkesčiai dėl šios agentūros yra labai dideli ir kiek ta agentūra sugebės gyvendinti veiksmingai tuos pasiekti tų lūkesčių, tai bus esminis dalykas tam, kad agentūra duotų atitinkamų rezultatų ir sukurtų tą reikiamą pridėtinę vertę. Taigi, Norint, kad agentūra veiktų sėkmingai, jai reikalingas e, stiprus lyderis tam, kad agentūra galėtų dirbti atitinkamame strateginėme kontekste. Taigi, dirbdamas vykdančiuoju direktoriumi, aš tikrai stengsiuos išsaugoti pačius aukščiausius valdysenos standartus agentūroje ir esu labai patenkintas, kad reglamentas dėl agentūros įsteigimo numato tiesioginius santykius tarp direktoriaus ir Europos parlamento. Taigi į tai atsižvelgdamas tikiuosi turėsiu galimybę šiame komitete atsiskaityti apie agentūros pasiektą pažangą reguliariai, kadangi esu visapusiškai įsitikinęs, kad e, ši nauja organizacija tikrai prisidės prie europinio projekto. Ačiū už dėmesį. Dabar mielai atsakyčiau į klausimus. Dėkoju, ponia Garkovai. Dabar Pradėsime diskusijas. Klausimų raundas pirmasis. Ponas Koelio yra pranešėjas. Jis kalbės pirmasis. Gal užteks ir vieno klausimų raundo. Pone Koelio, prašau. Senhora Presidente, eh, gostaria de recordar aos colegas que a criação desta agência para a gestão operacional dos sistemas Ačiū. Norėčiau pasveikinti Jūs užėmus štai tokį postą. Linkiu Jums sėkmės dirbant. Kaip kad Jūs sakėte, darbas su parlamentu buvo ilgas ir labai e, išsamus. Aš norėjau tik tai e, sureaguoti į pranešėjo pasisakymą dabar dėl to, ką jūs iki šiol esate padarę, kokia yra dabartinė situacija. E, gal galėtumėte šiek tiek plačiau pasisakyti apie ryšį su parlamentu bei valstybėmis narėmis, kokia yra dabartinė situacija. Na ir dabar Gal dar galėtumėte pasakyti, e, kaip ateitie galėtų keistis bendradarbiavimas ryšiai su parlamentu, nacionalinėmis valstybėmis narėmis bei su agentūromis. Ačiū. Dėkui, ponė Gijom. Uh, Pone Garkovai, ar norite kažką pridurti? Galėčiau tik štai ką pasakyti. Norėčiau padėkoti ponui Koelijo už tokį draugišką perspėjimą, bet e, vienas svarbiausių prioritetų susijusių su agentūros valdymu yra kašto efektyvumas, valdymas ir tinkamas biudžeto valdymas. Taigi aš pasižymiu į šios konkrečius aspektus susijusius su biudžetu ir jų laikysiuos. Ačiū ponia Garkovai, kaip jau minėjau, koordinatoriai priims sprendimą dėl kandidato pasirinkto ir komitetas jau galiausiai nuspręs, ar tvirtiname e, kandidatą į šį postą. Dar kartą dėkoju ponia Garkovai Jums e, už tai, kad atvykote ir linkiu sėkmės. Kitas darbo atvarkės punktas inter... - saugumo fondas, išorės sienų saugumo fondas. Marinesku yra pranešėjas, tačiau pono Marinesku salėje, Marinesku salėje nėra. Be 15.11 turėjome pradėti svarstyti šį klausimą. Tai gal tuomet ir palaukime, kol atvyks ponas Marinesku. Taigi skelbiu trumpą pertrauką. Fotiga. Okay. Dear colleagues, we have to start because we will have... Kolegos, turime pradėti darbą, nes, nes iki 11 turime baigti. Atvyks tuomet Kipro atstovai, pristatys pirmininkavimo prioritetus. Taigi kitas darbo atvirkės punktas yra projekto, pranešimo projekto pristatymas apie vidaus saugumo fondą, išorės sienos ir vizos, pranešėjas ponas Marinesku. Taigi kartu su ponu Jekolino rengiamų pranešimų šis pranešimas irgi susijęs su vidaus saugumo fondu. Tai yra viena iš paketo dalių. Tai dabar kviečiu pasisakyti poną Marinesku. Po to pasakys komisijos ir pirmininkančios valstybės atstovai. O po to kiti komiteto nariai. Pone Marinesko, prašau. Este unul dintre cele patru rapoarte. Ačiū. Ačiū, kad suteikėte man žodį. Mano pranešimas yra susidedantis iš keturių dalių, keturių ataskaitų, kurios yra skirtos fondo ištekliams, tai yra vidaus e, saugumo fondo srityje, išorės sienų ir vizų srityje. Čia yra policijos bendradarbiavimo 12-20 e, metų laikotarpis. Jūs tikriausiai žinote, susipažinę esate su pranešimo e, projektu. Norėčiau tik tai pabrėžti kai kuriuos aspektus. Pirmiausia, pasakysiu, kad dėl išorės sienų ir išorės saugumo reikės be balsavimo. Na, o taip pat turi būti daroma viskas tam, kad būtų sustiprintas saugumas prie išorės sienų. Šiuo metu yra pradėta procedūra, kuriai reikalingas yra atviras dialogas tarp valstybių narių ir komisijos. Tam, kad uh, galėtume labai tiksliai įvertinti situaciją kiekviename pasienio poste. Taigi yra atliekami vertinimai, po to dėl dotacijų, dėl finansavimo bus priimami sprendimai. Ir Čia svarbiausia yra nustatyti, kur yra atitinkamas minimalus išorės sienų apsaugos lygis. Kai kuriuose valstybėse narėse, tiksliau su jomis yra pasirašyti techniniai susitarimai. Tie e, techniniai susitarimai yra skirtingi, priklausomai nuo konteksto. Ir to minimalaus bendro susitarimo, minimalaus e, lygio dėl saugumo nėra kaip jau sakiau, reikalavimai yra skirtingi. Čia remiamasi yra Šengeno teisynų, Šengeno katalogu. Na ir labai neblogai būtų parengti galbūt pranešimą, kuris numatytų minimalų saugumo lygį. Bendrieji pasiūlymai remiasi lėšų paskirstimu tarp valstybių narių. šios sumos turėtų būti skirtos valstybėms narėms, bet tik tai tada, kai pradedamas yra dialogas, tam, kad būtų iš. Tam, kad būtų aišku, į kokią sritį ir kur bus investuojamos lėšos. Tik tai taip ES finansavimo pridėtinė vertė buvo, būtų padidinta, bei taip pat būtų padidintas saugumo lygis pasienio pereimo postuose. Tai e, tiek kol kas galiu pasakyti, e, detaliai e, savo pranešimo pristatymui laiko nėra. Taigi, jeigu kol kas, dabar kol kas būtų tiek, jeigu turite klausimų, prašome juos užduoti. Čia ponia Marinesko, atsiprašau, kad vėluoju, bet užstrigau Frankfurte, kai bandžiau skristi į Briuselį Taigi, atsiprašau dėl to, o dabar komisija pasisakys. Pone Paik, prašau. You, Chair, to... Ačiū ponė pirmininkė, dėkoju ponui Marinesku už tai, kad pristatė savo pranešimą. Kaip jis tai ir sakė, tai yra vienas iš keturių pranešimų, kuriuos šiandien aptars komitetas. Taip yra reaguojama į komisijos pasiūlymą dėl vidaus reikalų politikos finansavimo 14-20 metais, kaip komitetas puikiai žino, mes pasiūlėme du fondus - prieglopšio ir migracijos fondą ir vidinio vidaus saugumo fondą su bendrais e, mechanizmais. Valstybėms narėms pagal daugiametę finansinę programą numatytos sumos e, remiantis bendrais politikos tikslais ir tas uh, programinis laikotarpis e, bus susijęs ir su politikos dialogu su komisija, kuris įvyks kitais metais. Vidaus, šis vidaus augimo fondas yra labai svarbu Šengeno erdvėjai tam, kad tinkamai būtų valdomos išorės sienos ir mes galėtumėme pasi... užtikrinti laisvą judėjimą Šengeno zonoje be vidaus sienų. <clears throat> Na ir žinoma, Turime nemažai teisės aktų, įvairių standartų dėl to, kaip turėtų būti valdomos tos sienos. Šengeno aky Ir taip pat e, svarbus yra vertinimo, šengeno vertinimo mechanizmas, tam, kad veiksmingai veiktų ši, ši sistema. Kaip žinome, vertinimo sistema bus tobulinama. Ir tai irgi yra įtraukta į vidaus saugumo fondą. Pirmininkaujantį valstybę greitai pristatys diskusijas, kurios vyksta taryboje dėl vidaus saugumo sienos, vizų ir sienų mechanizmo. Ir aš norėčiau šį beitą pasakyti apie pranešimą. Pirmiausia, komisija sveikina pranešimą ir bendrai pritarė tam siūlomam požiūriui. Ir norėčiau pirmiausia paliesti horizontaliuosius klausimus, kurie gali iškilti ir kituose pranešimuose dėl kitų priemonių. Pirmiausia, yra siūloma vietoj konkrečių sumų priemoniai finansuoti, geriau nurodyti procentus to bendro fondo finansų. Aš suprantu, kodėl siūlo pranešėjas tokį dalyką, nes sumos vyksta, aptarimas, sumų aptarimas vyksta visiškai kitų lygmenių, bet norėčiau pasakyti, kad dėl sienų elemento yra numatytos sumos tranzito sistemai Lietuvoje ir mažų sienų programai ir registruotų keliautojų programai. Tos sumos yra skaičiuojamos pagal realius e, programų poreikius. Kitas dalykas. Pranešėjas pateikė nemažai pasiūlymų dėl rodiklių formuluočių ir konkrečių tikslų. Ir taryboje jau vyko diskusijos apie tai, kaip reiktų elgti su tais rodikliais ir mes susitarėme dėl tam tikros pozicijos, apie kurią informavome ir Europos parlamentą, kad su valstybėmis narėmis ir parlamentu toliau kalbėsimės dėl bendrų rodiklių turinio. Mes tarybai pateikėme ir taip pačiam komitetui pateikėme pažymą, kur paaiškiname, kaip tie rodikliai bus kuriami. Tai yra devintoji pažyma dėl bendro vertinimo ir stebėsinos programos. Na ir pono Marinesku pastebėjimai dėl um, rodiklių, aišku, juos irgi atsižvelgsime tame darbe, rengiantis seminarams, kurie vyks lapkričio pradžioje. Parlamento atstovai irgi bus į jį pakviesti. Taip pat ponas Marinesko kalbėjo ir apie vidutinės trukmės peržiūros e, laiką. Ir tiesiog įvertinsime, ar valstybės narės, narės nesusiduria su papildomais spaudimais valdant išorės sienas, dėl to gali būti numatyti papildomi asignavimai iš fondo. Dėl to manome, kad vidutinės trukmės peržiūrą renkti arčiau nei mes, anksčiau nei mes siūlėme, kažin ar tuomet galėsime atsižvelgti į pokyčius. E, taigi prašome dar kartą pamastyti apie vidutinės trukmės peržiūros datą keletas pastabų dėl konkretesnių klausimų, kuriuos iškėlė ponas Marinesku. Jis pasiūlė bazinių sumų valstybėms narėms paskaičiavimą pagrysti konkrečiais paskaičiavimais 11, 12, 13 metams. Komisija siūlo nuo 10 iki 12 metų paimti tą atskaitos laikotarpį. Tačiau įtraukti 13 metų asignavimus e, irgi bus įmanoma vėliau. Taigi siūlome, kad tos bazinės sumos būtų atspindėtos pagrindinėme dokumente, kurį priims parlamentas ir taryba, o ne įgyvendinamuosiuose aktuose, kaip siūlo pranešėjas. Taip pat mes tam, pritarėme tam, kad pranešėjas daug dėmesio skiria tam, kad valstybės narės turėtų prisidėti finansuojant Euros Eurosur sistemą. Dėkojame pranešėjai už tam klausimui skiriamą dėmesį. Taip pat sveikiname tai, kad daug dėmesio yra skiriama ir tam, kad svarbu harmonizuoti išorės sienų valdymą. Nors manome, kad pranešėjo siūlomi standartai galbūt praktikoje nebus lengvai gyvendinami. Tačiau mes suprantame, kad labai svarbu, jog visos valstybės narės laikytųsi Schengeno akį ir diskusijose su valstybėmis narėmis kitais metais, e, vesdami politinį dialogą, mes į tai išsamei atsižvelgsime. Dar kitas dalykas, kaip jau minėjau, labai svarbi Schengeno erdvės valdymo dalis yra tai, kad e, nebūtų vidaus sienų kontrolės. Dėl to prašome pranešėjo dar kartą pamastyti apie siūlymą išbraukti nuorodą reglamente į turiuomenė 10 ir 48 pakeitimus. Taigi tiek pirmininkė, aš tikiuosi, kad mes vėliau dar galėsime dvišalių pagrindų pasikalbėti su pranešėju ir išsiaiškinti kitus klausimus ir galbūt atsakysime į jo turimus klausimus, bet suprantu, kad dabar tam laiko neturime. Ačiū. Pirmininkaujantis Kipras dėl šio reglamento nusprendė įkurti e, vidinę koordinacinę grupę tam, kad būtų, kaip įmanoma, geriau koordinuojamas darbas su tais projektais, dėl kurių nuomonės išsiskiria. Štai, pavyzdžiui, kas dėl vidaus uh, saugumo fondo, išorės sienų ir vizų reglamento. Tai šis reglamentas yra daugiame sektorinis reglamentas daugiametiai perspektyvai 14-20 metams ir taryboje jau prasidėjo diskusijos šiuo klausimu, jau netgi trys posėdžiai yra įvykę, taigi tikrai mūsų manimų darbas vyksta neblogai. Ir štai e, Liepos mėnesį yra numatyta keletas posėdžių e, dar tam, kad e, valstybių narių pozicijos būtų suderintos ir parengta darbo strategija. Mes dėmesį kreipsime į tuos aspektus, dėl kurių tarp valstybių narių atsiranda techninių arba politinių e, nuomonių skirtumų. Dabar e, Kipro, pirmininkaujančiam Kiprui iškyla iššūkis, tai yra parengti išsamų e, konsensuso pasiūlymo parengimą kitame etape. Ir tai reikia padaryti laikantis skaidrumo principų taryboje. Be jokios abejonės e, šis klausimas ypač aktualus yra tarybai. E, tarybos tikslas yra užtikrinti kokybinę priežiūrą bei kontrolę pasieniuose su Frontexo bei kitų atitinkamų kompetitingų institucijų pagalba. Ačiū. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Marinesku, parengus šį nuomonės projektą, tiksliau e, pranešimo projektą. Šitaip mes galime ištaisyti kai kuriuos komisijos pranešime esančius netikslumus. Na, aš nesikartosiu, norėčiau dabar pakalbėti apie kai kuriuos techninius aspektus. Pirmiausia, vertinimo rodikliai bei tikslai, kurie yra numatyti trečiajame punkte. Na, man atrodo, kad tokių rodiklių bent jau kol kas neįmanoma panaudoti Štai čia pavyzdžiui kalbama yra apie trečiųjų šalių piliečių procentinę dalį. Tai yra tų trečių šalių piliečių, kurių, e, kurie ilgiau negu jiems leidžiama buvo Europos Sąjungoje. Na, iš tikrųjų, tai juk neįmanoma to, tokių duomenų e, rinkimo neįmanoma įgyvendinti, todėl tokios e, teisės nuostatos nėra praktiškai, praktiškai galimos būti įgyvendintos. Iki 2017 metų neturėsime galimybės įvertinti, kiek tokių leidimo gyventi konkrečioje šalyje e, perviršymo atveju buvo. Na ir dabar dėl išorės sienų apsaugos. Tai čia taipogi reikėtų didesnio suvienodinimo, tiksliau didesnio atitikimo šengeno vertinimo mechaniz, su šengeno vertinimo mechanizmu. Komisijos atstovas jau sakė, kad šis nauja, ši naujoji šengeno vertinimo sistema apskritai e, kaip ir kelia pavojų visai Šengeno sistemai iki šiol nusistovėjusiai. Dabar naujasis domenų bankas, SIS2 arba kitas kažkoks tai bankas turėtų būti sukonfigūruotas taip, kad jis e, dėrėtų su naujoju vertinimo mechanizmu. Dabartinėje sistemoje siūloma sukurti vidaus saugumo fondą, uh, Kalbam apie tai, kad valstybės narės turės finansuoti tą fondą šalia kitų donorų, prisimeta, apsimetant, kad taip saugomos sienos ir valdi, valdomi migrantų srautai, ar valstybės nariai žino, ką reiškia tas valdymas. Tačiau panašu, kad komisija turi kitų minčių. Ponas Mansevizi, generalinis, generalinis direktorius, vakar sakė, kad uh, Jo manimo reikia daugiau imigrantų tam, kad galėtumėme kompensuoti gimsta, mažesnį gimstamumą Europoje. Nes dabar kaip ir Europoje yra neskatinama gimdyti vaikus. Taip pat ir Frontexo generalinis direktorius lankėsi pas mus ir sakė, kad šimtų procentų nelegalūs migrantai per Graikijos Turkijos sieną patenkantys yra sulaikomi, tačiau po to yra paleidžiami. Ir paprašoma, kad jie maloniai paliktų ES, tačiau nėra nei tikrinama, nei ver, verčiama jiems iš, išvažiuoti. Tai koks tikslas juos sustabdyti, sustabdyti tuos nelegalius imigrantus, jeigu vis tiek kitą dieną yra paleidžiami? Vakar aš papra, paklausiau ponios Malstrėm, aš, ar žmonės iš šalies, ne, neatskleisto šalies, iš žmonės neaišku, iš kur atvykę, sunaikinę savo, savo dokumentus, yra sugražinami ir ar jiems suteikiamas prieglopstis. Panašu, kad yra neiški darbo tvarkė ir bandoma palaikyti tuos trečių šalių migrantų srautus. Daroma prielaida, kad trečio, trečiojo pasaulio migrantai, kuomet atvyksta pas mus, nusi, nusima savo trečiųjų šalių drabužius ir užsideda europietiškus drabužius, tarsi pavirsta europiečiais. Pone Gijom, aš nenorėčiau užtęsti diskusijų, bet norėčiau tik tai pridurti čia vienu sakiniu papildymi. E, štai ką pasakyti, be jokios abejonės, visi šie pranešimai yra e, vienas kitą papildantis. Tik tai norėčiau dabar pasakyti, kad tie srautai, su kuriais mums tenka tvarkytis, yra mišrus srautai. Todėl e, tai yra susiję ir su tarptautinės apsaugos aspektai. Būtent todėl reikėtų į tekstą įtraukti e, nuorodą atsakančią, kad reikia identifikuoti asmenis, kuriems reikalinga yra tarptautinė apsauga ir tuos asmenis, kuriems gali būti taikoma prieglopščio e, apsaugos sistema. Taigi šią prasme reikėtų papildyti pranešimą. Pone Marinesku, dabar žodis jums.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 Okay, Puiku, dėkojame už diskusijas. Dėkoju, kad sutaupėme šiek tiek laiko. Ir dabar pradėsime paskutinę mūsų rytinio, rytinio posėdžio dalį. Tai yra labai aktuolus darbo atvarkės punktas. Turime atvykusius du ministrus, kurie atstovauja Kipro, Kiprui pirmininkaujančiai šaliai. Sveikiname juos labai nuoširdžiai norėtumėme padėkoti Jums ir palinkėti sėkmės. Pone Eleni Mavrų, vidaus reikalų ministrė iš Kipro Respublikos ir ponas Liukas Liuka, teisingumo ministras ir viešų reikalų taip pat ministras iš Kipro Respublikos. Jie pristatys pirmininkavimo prioritetus teisingumo vidaus reikalų srityje. Taigi siūlyčiau, na, taip pusantros valandos truks tos diskusijos nes pusė pirmos įvyks koordinatorių posėdis. Taigi, kad e, diskusijos įvyktų sklandžiai, siūlyčiau pirmiausia išklausyti abiejų ministrų, tada prasidės diskusijos ir bus tada atsakoma į klausimus. Taigi vėl pasisakys abu Kipro ministrai. Pradėsime. Pirmoji pasakys ponia Eleni Mavrų, vidaus reikalų ministrė, pristatys prioritetus vidaus reikalų srityje. Prašau, ponia. Ačiū, labas rytas, ponia pirmininkė, labas rytas visiems. Ir savo kolegos vardu teisingumo, vidaus reikalų, e, teisingumo ir viešosios tvarkos ministro vardu mes abu. Uh, Esame pasirengę artimai dirbti ir bendradarbiauti su Europos parlamentu per ateinančius e, šešis pirmininkavimo mėnesius. O dabar jau tęsiu graikiškai ir pristatysiu mūsų prioritetus. Agapita Meli, tų Europaikų kinovulijų. Taigi, gerbiamas pirmininkė, mėly Europos parlamento, padėkoti Jums už e, šią galimybę, kurią suteikėte mums dabar pristatyti Kipro, pirmininkaujančio Kipro prioritetus. Mes pristatysime vidaus reikalų prioritetus. Na, tik tai dalį aš pristatysiu, nes mano kolega, e, teisingumo ir viešosios tvarkos ministras yra kompetitingas ne tik tai teisingumo klausimais, bet taip pat jo kompetencijai priklauso ir dalis vidaus reikalų. Todėl būtent jis toliau e, prates mano pradėtą darbą pristatant prioritetus. Taigi pirmiausia pasakysiu, kad Kipras pirmininkauja pirmą kartą ES tarybai ir mums pirmą kartą kyla tokie rimti iššūkiai. E, Ekonominės ekonominė krizė, valstybės skolos krizė parodė, jog būtinas yra biudžeto konsolidavimas ir absoliučiai būtina yra užtikrinti demokratiją, solidarumą, lygybę, teisinę valstybę, e, žmogaus orumo pagarbą. Visus šiuos principus. Visi jie turi būti dar aktualesni ir dar svarbesni negu kad iki šiol. Uh, Taip pat tarybos vardu norėčiau e, parlamentui bei e, Libe komitetui išreikšti mūsų pakvietimą bendradarbiauti e, atvirai bei glaudžiai tam, kad mes galėtume pasiekti visiems piliečiams matomų rezultatų migracijos bei prieglopščio klausimai yra tikrai sudėtingi bei labai jautrus. Tam reikės ypatingai delikačių e, pastangų tam, kad mes išlaikytume pusiausvirą teisingumo bei saugumo srityje kuri ypač aktuali šiuo metu yra Europos Sąjungoje. Valstybės narės turi bendradarbiauti tarpusavėje ir tas bendradarbiavimas turi remtis abipusių pasitikėjimų bei solidarumu. Solidarumas turi būti visą apimantis bei veiksmingas, ypač tose šalise, kurios patiria ypatingą migracijos rautų e, e, spaudimą, ypač atsižvelgiant į jų, tų šalių dydį ir galimybės. Taryba remsis bendraisiais principais tam, kad būtų realus solidarumo pagrindas parengtas toms šalims, kurios ypač kenčia nuo pernelyg didelių migracijos srautų. Dabar kas dėl prieglopščio, tai mūsų pagrindinis tikslas būtų iki 2012 metų pabaigos parengti bendrąją Europos prieglopščio programą strategiją tiksliau pagal Stokholmo programą. Beje, šis prioritetas buvo dar kartą patvirtintas e, Birželio 28 ir 9 dienos vadovų tarybos išvadose. Mes esame pasirengę intensyviai dirbti tam, kad būtų veiksminga, sąžininga bei realistinė prieglapščio sistema sukurta. Ta sistema turėtų stiprinti bendradarbiavimą bei solidarumą tarp valstybių narių, o tai o jos turėtų apsaugoti visus tuos, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga. Ir lygiai taip pat reikėtų išvengti piknaudžiavimo šioje sistemoje. Iki šiol bent jau Dublino 2 reglamento srityje yra pasiekta tikrai nemažai e, ypač procedūrų klausimų. E, Kipro Pirmininkantis Kipras tikisi glaudaus bendradarbiavimo su Europos parlamentu tam, kad dėl visų teisės aktų, kurie, dėl kurių nagrinėjimas yra sustojęs, būtų pasiekti veiksmingi sprendimai. Europos bendroji prieglopščio sistema yra atsidūrusi pavojingoje sistem, e, padėtyje dėl laiko terminų, dėl pernelyg trumpų laiko terminų, bet tas. Uh, laikas, trumpas laiko terminas skirtas šiems teisės aktams parengti neturėtų e, pakengti jų kokybei. Europos e, imigracijos politika turi remtis bendromis prieglopščio sąlygomis bei e, vienodo elgesio su visų trečiųjų šalių piliečiais principais. Europos demografiniai pokyčiai yra tikrai jaučiami, todėl integruotoji migracijos politika galėtų prisidėti prie ateities ES klėstėjimo bei prie trečiųjų šalių, iš kurių atvyksta šie piliečiai klėstėjimo. Būtent todėl mes esame pasirengę bendradarbiauti su Europos parlamentu tam, kad būtų pabaigti galutinai pabaigti e, tie direktyvų projektai, dėl kurių dabar deramėsi, tai yra direktyvų projektai dėl sezoninių darbuotojų ir dėl darbuotojų e, per, perkelimo tos pačios įmonės viduje. Dabar dėl sezoninių darbuotojų, tai pirmininkaujantis Kipras. E, bandys gauti mandatą tam, kad būtų pradėtos konsultacijos su parlamentu. Na, o dabar kas dėl e, asmenų perkelimų tos pačios įmonės viduje, tai e, tikimės, kad konsultacijos su Europos parlamentu bus pradėtos kaip įmanoma greičiau. Na, migracijos klausimo, kas dėl migracijos klausimo, tai Kipro, pirmininkantis Kipras mano, kad svarbiausia čia yra trečiųjų šalių integravimas, tik tai taip migracija gali, imigracija gali prisidėti prie ekonominio augimo bei prie socialinės sanglaudos didinimo tiek priimančiose šalise, tiek kitose šalise, iš kurių išvyksta emigrantai. Lapkričio mėnesį esame pasirengę surenkti konferenciją dėl vietos bei regioninio valdžios e, lygmenų vaidmens įgyvendinant šią politiką. Be to, pirmininkaujantis Kipras bandys atremti iššūkius, kuriuos sukelia e, nelegali imigracija. Kartu šios iššūkius reikėtų atremti remiantis pagrindiniais žmogaus orumo e, principais, žmogaus teisų principais. Pirmininkaujanti valstybė šį klausimą jau buvo iškėlusi Skifos posėdžio metu. Kozilijoje vyko šis susitikimas Liepos 2 ir 3 dienomis. Nikosijoje, Nikosijoje, atsiprašau, vyko susitikimas. Na ir spalio mėnesio taryboje taip pat bus šis klausimas aptariamas. Dabar e, Šiaurės Afrikos ir artimųjų rytų e, situacijos pokyčiai ypač yra aktualūs šią prasme. Mes manome, kad Europos, Sąjungai, Europos Sąjungos integruotai politikai būtinas yra dialogas su tomis šalimis, iš kurių atvyksta imigrantai, per kurias tranzitu pervažiuoja imigrantai. bus parengtos tarybos išvados dėl pasaulinio požiūrio į imigraciją ir mobilumą, judumą. Bus parengtos gairės mobilumo bei imigracijos srityje ir ko gero toks dokumentas bus ypač svarbus subalansuotai ir integruotai bendradarbiaujant su kitomis šalimis. Dabar kas dėl sienų valdymo, tai e, pirmininkaujantis Kipras e, dės visas pastangas ir bendradarbiaudamas su parlamentu bandys parengti reglamentą dėl Eurosur reg... tam, kad e, tas Eurosur Europos sienų išorės sienų apsaugos reglamentas įsigaliotų, kaip manoma, greičiau, tai yra 13 metų sausio 1 dieną. Europos parlamento pranešėjo projektas pateiktas yra tik tai labai puik, tikrai puikus pagrindas vėlesniam darbui, kurio metu būtina bus atsižvelgti į tokias problemas kaip didelis mirčių skaičius, imigrantų mirčių skaičius jūroje. Be to, tęsime diskusijas su parlamentu tam, kad pasiektume susitarimo, susitarimo dėl vizų reglamento. Vizų reglamentas ypač svarbus ir aktualus, nes vizų klausimą reikia spręsti greitai. Mes pageidaujame ypatingą dėmesį skirti kovai su priekyba žmonėmis, Šis reiškinys yra ypač didelis iššūkis visoms valstybėms narėms bei visai Europos Sąjungai. Pirmininkaujanti valstybė stengsis parengtis vadovų tarybos išvadas dėl šio dėl kovos su šiuo reiškiniu. Na ir štai spalio mėnesį Briuselėje bus surenkta konferencija dėl glaudesnio bendradarbiavimo tarp valstybių narių ir ES institucijų tam, kad būtų parengtas integruotas požiūris į prekybą žmonėmis. Per pastarosius mėnesius iškilo vienas aktualus klausimas, tai yra ES turi būti labiau prieinama savo piliečiams. Piliečiai turi būti politikos centre, tai yra tų politikos ryčių tikslas. Todėl būtina piliečius informuoti apie Europos pilietiškumo, pilietybės galbūt aspektus. Ir šią prasme, pirmininkiaujanti valstybė vėlgi glaudžiai bendradarbiaus su parlamentu tam, kad 2013 metai Europos piliečių metai turėtų e, tikrai e, reikšmingą ir ilgalaikį poveikį. Mes dėsime visas pastangas tam, kad konsultacijos su parlamentu galėtų būti kaip įmanoma greičiau e, e, pravestos ir kaip įmanoma išsameu pravestos tam, kad 2013 metais viskas jau būtų parengta. Dabar dėl e, vidaus reikalų finansinių instrumentų pagal daugiametę finansinę programą. Tarybos daugiametė finansinė programa yra ypač svarbus klausimas tarybai šį pusmetį ir mums, nes pagal bendro sprendimo procedūrą turės būti primtas sprendimas ir be jokios abejonės reikės laikyti skaidrumo principų e, valstybių narių atžvilgių bei parlamento atžvilgių. Tikimės, kad rudenį prasidės oficialus trilogas, bet, iki, bet net ir iki jo esame pasirengę e, produktyviam dialogui su, veiksmingam dialogui su Europos parlamento pranešėjais. Na ir pabaigai pasakysiu, kad e, pirmininkaujantis Kibras bus puikus ir e, tikrai atsidavęs ir sąžiningas tarpininkas e, tam, kad e, būtų pasiekti mūsų visų tikslai ir kad būtų, kaip man glaudžiau, bendradarbiaujama su parlamentu. Dabar perduosiu žodį kolegai ministrui ir jeigu turėsite klausimų, būtinai juos atsakysiu. Ačiū. Well, Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už suteiktą progą pristatyti pagrindinius klausimus, kurie yra numatyti mūsų pirmininkavimo laikotarpiui. Kokiegi būtų vidaus reikalų prioritetai bei saugumo ir policijos bendradarbiavimo prioritetai? Pirmininkaujantis Kipras e, ypač didelį dėmesį skirs e, tarp valstybiniams e, bei tarp sektoriniams iššūkiams. Dėsime visas pastangas tam, kad Europa būtų atvira ir tuo pat metu saugi. Todėl vidaus saugumas čia turi būti sustiprintas policijos bendradarbiavimas tam, kad kovotume su tarp valstybiniu nusikalstamumu bei su virtualiais nusikaltimais ir vaikų pornografija internete. Taip pat reikia kovoti su priekyba žmonėmis bei nelegalia priekyba su pavoktais kultūros objektais mes ypatingą dėmesį skirsime smurtui šeimoje bei namuose. Kas dėl e, kovos su narkotikais, esame pasirengę parengti naująją ES strategiją, kuri remtųsi dabartinės strategijos vertinimu. Tai yra 2005-2012 metų strategijos vertinimais. Mūsų tikslas yra iki šių metų, 12 metų pabaigos, parengti naująją strategiją. Pirmininkaujantį valstybę dės visas pastangas tam, kad būtų parengtas e, keliaivių duomenų e, paketas, e, tam, kad būtų pasirašytas sustarimas su Kanada. Dėl keliaivių duomenų perdavimo, tai taryba yra įsitikinusi, kad būtina, būtina yra tokių keleivių europinė domenų bazė. Pasakysiu tik tai, kad ES jau yra pasirašiusi susitarimų su trečiosiomis šalimis, pagal kuriuos yra numatoma prieiga prie keleivių duomenų bazių. Tačiau bent jau kol kas pačioje ES šis klausimas dar tarp valstybių narių nėra išspręstas. Kadangi nėra ES reglamento šioje srityje, tai niekas netrukdo nacionaliniu lygiu parengti keleivių duomenų sistemas. Kai kurios šalis jau netgi ir yra tai padariusios. PNR keleivių duomenų direktyvos parengimas gali remtis e, nacionalinėmis sistemomis arba kaip tik nuspręsti nereglamentuoti nacionalinių sistemų. Mes e, tikimės, kad kartu su pranešėjų bei šešėliniais pranešėjais pavyks šį klausimą deramai aptarti. Dabar kas dėl Šengeno e, sistemos valdymo. Tai pirmininkaujantis Kipras pripažįsta, kad šis klausimas ir visi su juo susiję klausimai yra ypač svarbus. Šengeno erdvės valdymo paketas yra prioritetas e, ir Europos vadovų tarybai, ir apskritai visai tarybai. Mes tikimės, kad galutinis susitarimas bus pasiektas kaip įmanoma greičiau, tam, kad būtų patobulintas Šengeno erdvės valdymas. Pirmininkaujantį valstybę dės pastangas tam, kad antrosios kartos Šengeno sistema SIS-2 būtų papildyta ir kartu taip pat e, bandysime užtikrinti sklandų ir bekliūčių pereimą prie antrosios e, kartos sistemos. Pagal 2012 m. kovo mėnesio tar vadovų tarybos sprendimą mes ir toliau dėsime pastangas tam, kad būtų išplėsta kita Šengeno erdvė, tai yra, kad į Šengeno erdvę įstotų, prie jos prisijungtų Rumunija bei Bulgarija. Baudžiamosios teisės srityje pirmininkaujantį valstybę dirbs tam, kad būtų parengta ES direktyva, pagal kurią valstybės narės galės išaldyti bei konfiskuoti pajamas arba turtą gautą iš nusikalstamos veikos. Tai būtų viena iš veiksmingų priemonių kovojant su, su nus, organizuotu nusikalstamumu. Tam be jokios abejonės reikia bendradarbiauti tarp policijos tarnybų. Šis pasiūlymas yra ypač svarbus dar ir todėl, kad bent jau iki šiol labai mažai yra reglamentuojančių teisės aktų e, ir konfiskavimo, turto šaldymo ir konfiskavimo srityje. E, Kipro, pirmininkaujančiam Kiprui, tai bus vienas iš prioritetų, būtent todėl esame sureng, numatę surenkti ir susitikimų šiuo klausimu. Ajen mieste esame numatę uh, lapkričio 21, 22 ir 3 dienomis susitikimą šiuo klausimu surenkti. Dabar, kas dėl įtariamųjų asmenų sulaikymo, tai bū, reikalingų būtų teisės, nuostat, teisės nuostatai direktyva dėl advokato dalyvavimo juos sulaikant. Glaudžiai bendradarbiausime su parlamentu šioje srityje, siekdami sutarimo. Na, pripažinsiu, kad šis klausimas nėra ypač patogus ir paprastas, bet nepaisant to bandysime pasiekti susitarimo Kipro pirmininkavimo, pirmininkavimo laikotarpiu. Ko gero, tik tai taip galėsime pasinaudoti savo, pasitarnauti savo piliečiams. Dabar dėl Europos tyrimų orderio. Pirmininkaujančiam Kiprui šis pasiūlymas yra ypač svarbus, todėl kad taip būtų e, nubrėžtas, nustatytas pagrindas e, baudž... bendradarbiavimui baudžiamosios teisės srityje. Ir mes tikimės, kad e, trilogo metu pavyks išspręsti visus kliūvančius klausimus. Piknaudžiavimo rinka. Direktyva taip pat bus rengiama tam, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo konfidencialia informacija, bandysime netgi siūlyti baudžiamosios teisės priemonės, bausmės tiksliau už tokius pažeidimus. Renksime reglamento projektą dėl manipuliavimo rinką bei reglamento projektą dėl finansinių instrumentų. MIFIR ir MIFID reglamentai čia būtų. Pirmininkavusi Danija puikiai padirbėjo ir todėl norėtume padėkoti už politinį susitarimą dėl 5.12 to straipsnių. Kiprui pirmininkaujant šis pasiekimas bus ypač svarbus. Tikimės, kad susitarimo pavyks pasiekti dar mums pirmininkaujant. Be kita ko, pirmininkaujantį valstybę pradės diskusijas dėl direktyvos projekto, dėl ekonominių ES e, interesų e, apsaugos e, baudžiamosios teisės priemonėmis. Taip pat e, už pinigų padirbinėjimą, ypač euro padirbinėjimą, bus numatytos sankcijos bei atitinkami teisės aktai. Dabar kas dėl pagrindinių teisių, tai pirmininkaujanti valstybė renks e, reglamentą dėl asmens duomenų apsaugos ir taip pat direktyvą dėl duomenų apsaugos e, teisminio ir policijos bendradarbiavimo srityje. Mes tikimės, kad Kiprui pavyks šiuos abu projektus kaip paketą nagrinėti ir tikimės, kad pavyks pasiekti bendro požiūrio per gruodžio mėnesio TVR tarybą. Na, bet be jokios abejonės viskas priklauso nuo to, kaip bendrojo reglamento taisyklės bus keičiamos ir kaip tai galės būti pritaikyta vidaus reikalų ir teisingumo srityje. Na, dabar dar norėčiau pasakyti, kad e, bus 95 metų direktyva pakeista naujų teisės aktų. Ši direktyva numato dabartinį teisinį pagrindą e, asmens duomenims Europos Sąjungoje. Naujuoju reglamentu bus siekiama pasiekti aukštesnio apsaugos lygio, ypač e, nepilnamečiams interneto vartotojams. ES turi tapti e, svarbiu subjektu e, virtualioje erdvėje ir tai turi būti pripažįstama. Kipras e, ekonominės ir socialinės pasiekmes šio prie, e, projekto pripažįsta, todėl e, šis projektas yra vienas iš mūsų prioritetų. Nepaisant šiokio tokio skepticizmo dėl teisinio instrumento šioje srityje, nepaisant to, uh, E, absoliuti dauguma valstybių narių džiaugiasi tokia teisinė priemonė ir mano, kad jos dėka pavyks modernizuoti dabartinius dabar e, galiojančius teisės aktus ir šitaip atremti e, greito technologinio vystimosi bei globalizacijos iššūkius Europos Sąjungos piliečių teisėms. Kipras pirm, taip pat pasižymėjo valstybių narių būkštavimus e, kai kuriuose srityse. Štai pavyzdžiui, išplėsta komisijos kompetencija, kurios dėka galima kai kurios klausimus spręsti deleguotojų teisės aktų dėka. Pirmininkaujantis Kipras įsipareigoja glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamentu bei jo pranešėjų ponu Albrechtu tam, kad būtų intensyviai dirbama šiuo klausimu. Na, o dabar kas dėl direktyvos projekto, tai turiu pasakyti, kad valstybės narės gana skeptiškai į šios ryties direktyvos projektą žiūri. Kai kurios valstybės narės mano, kad per nelik anksti dar yra apie tai kalbėti, todėl kad 2008 e, metų pagrindų direktyvos dėl E, asmens duomenų apsaugos e, viešosios tvarkos rytyje užtikrinimo nebuvo įvertinti. Ne visi sutinka dėl taikymo, šios, šio teisės akto teis, taikymos ir ties išplėtimo valstybėse narėse. Kai kurios valstybės mano, kad čia vietoj atskiro teisės aktų paketo e, direktyvos ir reglamento yra tiesiog vienas e, teisės aktas pateiktas, kas neturėtų būti daroma. Toliau dėl trečiųjų šalių duomenų apsaugos jis turėtų būti aukštesnis, aukštesnio lygio, tai yra ta domenų apsauga turėtų būti negu kad 2008 metais numatyta. Pagal direktyvą yra dabar kaip ir numatoma persidėrėti dėl dabar egzistuojančių e, susitarimų su trečiosiomis šalimis, tam, kad būtų keičiama su duomenimis e, policijos bei teisėtvarkos sistemų bendradarbiavimo srityje, baudžiamosiose bylose. Valstybės narės mano, kad tai yra labai sudėtinga padaryti, praktiškai neįmanoma to padaryti, tai yra persidėrėti dėl susitarimų. Pirmininkantis Kipras ir šiuo klausimu taipogi įsipareigoja glaudžiai dirbti su parlamentu ir pranešėjų drucu šiuo klausimu. Europos Sąjungai reikia netgi būtina su strateginiais partneriais atnaujinti bendradarbiavimą ir Kipras e, taip pat stengsis, kad su JAV būtų pasiektas susitarimas. Pirmininkaujantis Kipras, Kipras toliau organizuos diskusijas dėl prisijungimo uh, prie ES pagrindinių teisų ir laisvių konvencijos, koks jis yra numatytas ES veikimo sutartie šeštajame straipsnėje. Dabar 2014 metų ir 2020 metų daugiametė programa. Teisingumo bei tei, piliečių teisų ir lygybės srityje uh, taryboje jau pavyko pasiekti dalinio bendro požiūrio, na, o dėl biudžeto įlučių bus deramasi horizontaliai. Pirmininkaujantis Kipras tikisi, kad dėrybos su parlamentu šiuo klausimu jau greitai prasidės ir tikimės, kad dar į pirmojo svarstymo metu pasiek, pavyks pasiekti susitarimo. Na ir dar pasakysiu, kad mes tikrai tikimės glaudaus ir atviro bendradarbiavimo su Europos parlamentu tam, kad būtų labiau sukonsoliduota uh, teisingumo, laisvės ir saugumo erdvė. Dabar esu pasirengęs atsakyti visus jūsų klausimus, jeigu jų bus. For, for discussion. Ponas Busitil pasiūlė šiek tiek kitokią posėdžio vedimo tvarką. Taip, abu ministrai žymisi klausimus ir bandys atsakyti, kuo galima konkrečiau į tuos iškeliamus klausimus. Ir visuomet yra galimybė komiteto nariams, kurie mano, kad nebuvo galbūt atsakyta jų klausimus, dar kartą užduoti klausimą, priminti, kad nebuvo atsakyta jų klausimą, bet pirmiausia siūlyčiau išklausyti koordinatorių pasisakymų, po to bus jų pasisakymus sureaguota, o tada pasakys kiti komiteto nariai ir vėl suteiksime žodį ministrams. Taigi tokiu būdu ir vyks e, tos diskusijos, na, po to galėsime pažiūrėti, ar visus klausimus buvo atsakyta, tačiau nepamirškime, kad pusę pirmos turime baigti šias diskusijas. Dabar Pone Gijom, socialistų vardu. Merci, je vais faire très vite. Ačiū, aš pasisakysiu trumpai. Gerbiami ministrai, jūs tikrai išsakėte, išdėstėte labai ilgą sąrašą planų, sąrašas tikrai labai ambicingas ir tai tik tai parodo, kad šie klausimai jums ypač svarbus, beje, lygiai tokie pat jie svarbus ir mūsų komitete. Na, ko gero ateityje teks išskirti tam tikrus prioritetus. Na, aš norėčiau vieną prioritetą išskirti, tai yra prieglopščio klausimą. Jau turėjome progos tai aptarti kartu. Taip pat vertinu tai, kad jūs esate pasirengę, pasiryžę pabaigti, jeigu taip galima sakyti, e, nagrinėjimą tų dokumentų, kurie yra susijęs su prieglopščiu, tai yra numatytų, per numatytą laikotarpį, iš anksto numatytą laikotarpį, 12 e, metais esate pasirengę pabaigti. Jūs e, dabar sakėte, kad reikia pabaigti dokumentus e, nagrinėti laiku, bet tai nereiškia, kad jie turi būti nekokybiški, nes mūsų visų tikslas turi būti pridėtinė šių teisės aktų vertė ir jūs tai jau sakėte. Ta pridėtinė vertė turi būti harmonizavimo į viršų, iš apačios į viršų srityje. E, tarp žmogaus teisų garantijų tiksliau srityje bei taip pat ir kitais klausimais. Na, mano manimu, saugumas yra glaudžiai susijęs su harmonizavimu ir su harmonizavimu nuo apačios į viršų principų. Ačiū. Ačiū dabar, ponė Argentinė. Jūs Argentinė, atsiprašau. Ačiū pirmininkė, pirmininkė dėkoju abiems ministrams, ministrui Mavrui ir ministrui Luka, už pasisakymus. Pradžioje norėčiau tokio bendro pabudžio klausimą užduoti. Jūsų vaidmuo taryboje. Jūs atstovaujate tarybai. Dėrybose su mumis, santykiuose su mumis, Ir pastaraisiais metais matėme, kad vyko diskusijos dėl demokratinės situacijos Vengrijoje, o praeitą savaitę susidūrėme su tuo, kas dabar vyksta Rumunijoje. Šis parlamentas be jokios abejonės aptars padėtį Rumunijoje. Šiandien po pietų šis komitetas e, aptars žmogaus teisų padėtį Vengrijoje. Taigi, koks bus jūsų vaidmuo taryboje kai valstybės narės tarpusavyje bandys spręsti tokią gan sudėtingą padėtį Rumunijoje. Aišku, Europos parlamentas irgi gali pateikti savo nuomonę, tačiau spaudimas iš valstybių narių pusės yra irgi labai veiksminga priemonė. Negalėčiau pasakyti, kad mūsų santykiai su buvusią pirmininkavusią valstybę Daniją apkarto, nes jie nebuvo sąžiningi tarpininkai. Ir mes žinome, kokia yra jų nuomonė dėl tam tikrų politinių klausimų, bet mes norime, kad ir į mus būtų žvelgiama rimtai. Ir jeigu teisingai jūs suprantu, kalbant apie prieglopšio politiką, jūs turite nemažai lūkesčių. Ir aš suprantu, kad jūs norite siekti solidarumo tarp valstybių narių, mano kolega ponas Busutil irgi tai minėjo. tačiau to pasiekti iki metų pabaigos nebus lengva. Taigi norėčiau, kad jūs plačiau apie tai pakalbėtumėte, nes matome, kad ES šiaurės ir pietinės šalys yra nutolusios vienos nuo kitų. Dar viena tema, kurią norėčiau paliesti, yra Europos arešto orderis. Jis buvo paminėtas, tačiau dar negavome komisijos ar tarybos pasiūlymų peržiūrėti Europos arešto orderį. Teismų bendradarbiavimas Europoje yra grindžiamas abipusių pasitikėjimų ir reikia tai peržiūrėti. Abipusis pasitikėjimas yra sudėtingas, kai teismų sistemos skiriasi ir kai vienoje valstybėje etikos standartai, pavyzdžiui, yra visiškai kitokie sulaikymo srityje nei kitoje šalyje. Taigi, įsivaizduoju, kad tarsi politiškai bandoma išspręsti mm, šią problemą, kai buvo ES pradėta kalbėti apie abipusį pasitikėjimą, tačiau tai, ta sistema yra pasenusi ir mes matome, kad vyksta diskusijos MMS prieš Belgiją ar Graikiją dėl e, tam tikrų pabėgėlių nesugražinimo Afga iš Afganistano. Taigi panašu, kad tas konfliktas tarp dviejų e, valstybių narių kilo dėl to, kad sulaikymo e, ir prieimimo sąlygos nėra vienodos. Ir žmogaus teisų hartija irgi turi prasmės. Turime jos irgi laikytis. Taigi, ar jūs savo pirmingavimo metu e, tikitės šiek tiek daugiau nuveikti uh,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 Kokių priemonių galima būtų imtis šią linkmę, bei taip pat ką Jūs manote, kas gali, kas gali būti padaryti ateityje, tai yra kaip bus su pabėgėlių perkelimu ateityje, kaip paramos priemonė. Ačiū. Ačiū, ponė Trimfitelydės, ponas Kirkhopas. Gal nemačiau, kai jūs kėlėte ranką. Taip kėliau ranką pradžioje. Norėčiau pasveikinti pirmininkančios valstybės atstovus. Aš manau, kad visiškai neteisinga būtų daryti tam tikras prielaidas, e, vertinant sunkumus su pirmininkavusią Daniją ir kalbėti apie tai, kad dabar pirmininkaujantį valstybę turės kažką įrodyti. To daryti, aš manau, nereikia, nes situacija mano vertinimu yra tokia, kad nauja pirmininkaujantį valstybė turi teisę gauti mūsų pasitikėjimą bent jau dabar, šiuo momentu ir aš asmeniškai nepritariu tam tikroms pastabos, pastaboms dėl ankstesnės pirmininkavusios valstybės, tačiau jūs, norėčiau dar kartą jūs pasveikinti ir pasakyti labai trumpai, kad pirmiausia, štai kokį klausimą norėčiau užduoti. Jūs kalbėjote apie CEAS sistemą ir jos užbaigimą iki metų pabaigos. Aišku, visos valst, pirmininkaujančios valstybės nori daug nuveikti šioje srityje, bet ar tikitės, kad ta sistema ir visi komponentai Dublinas 2 direktyvos, procedūros, Eurodak, prieimimo sąlygos, ar visą tą mes galėsime padaryti iki metų pabaigos? Pirmas klausimas. Antras klausimas susijęs su ankstesnė mano pastaba. Tai kas vyksta su Šengeno erdve. Žinoma, dabartinės diskusijos dėl Šengeno erdvės reformų bus labai aktualios, dėl to bus kalbama ir taryboje, ir, ir kitur per tuos šešis mėnesius. Tačiau aš norėčiau, kad pirmininkaujantį valstybę konkrečiau pasakytų, kaip ketina spręsti tuos klausimus. Ir galiausiai, kadangi esu naujojo Krim laikinojo komiteto vicepirmininkas, kur kalbama apie organizuotus nusikaltimus, norėčiau paklausti, kaip Kipras ketina kiek Kipras ketina skirti dėmesio kovai su organizuotų nusikalstamumu ir terorizmu per tuos ateinančius šešis mėnesius. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. Ponas Bronsas. Dar pasisakys ir po to išklausysime ministrų. Šįryt mums pasakė, kad imigracija yra būtina siekiant ekonominės plėtros. Kodėl? Rinkai ne, nes prekių rinkos plečiasi, galbūt darbo rinkai, gamybos, paslaugų rinkai, tačiau tai yra mažiau darbo prasme intensyvis rytis, daugiau kapitalo prasme intensyvi sritis. Taigi teigiama, kad norime imigrantų, bet tiesiog mes norime pakeisti demografinį sistemą Europoje. Bet kurio atveju mes egzistuojame dėl to, kad tarnautumėme ekonomiką. Ekonomika turi tarnauti mūsų poreikiams. Kipro atstovai abu kritikavo priekybą žmonėmis, tačiau Priekyba žmonėmis čia prielaidos daromos lygiai taip pat tokios pačios kaip ir ekonominės migracijos atveju tiesiog išnaudau, išnaudojami žmonės ekonominiais tikslais, ekonominiais sumetimais. Buvo kalbama apie solidarumą prieglopšio politikos rytyje, tai reiškia perkelimą ES viduje. Aš manau, kad mes turime drąsiai pakeisti tinkamumo kriterijus ir apriboti juos tiems, kurie buvo išmesti iš šalies dėl netinkamo elgesio, iš, išvyko šalies netinkamo elgesio. Ir tai, kas yra fiziškai įmanoma, turi būti padaroma teisiškai įmanoma, mums tik reikia rezoliucijos. Teisingumo ministras kalbėjo apie tai, kad įtariamieji turi turėti prieigą prie advokatų paslaugų ir taip pat buvo kalbama apie arešto orderį, tačiau ar nereiktų grįžti prie ankstesnės sistemos, kai teismas atsisako išduoti žmonės, kol nėra pateikti įrodymai dėl galimybės kelti bylą. Ačiū pirmininkė. Labai džiaugiuosi matydama, kad Europos parlamento nariai tokią didelę svarbą ir dėmesį skiria bendrajam, bendrajai ES prieglopščio tvarkai, bendrajam režimui. Na, aš tikiu, kad mums visiems šis tikslas yra svarbus ir dėl to pavyks peržengti visus nuomonių skirtumus ir pasiekti visiems kartu šio tikslo, pabrėžiant, kad Pabrėžti dar norėčiau, kad pritariu poniai Gijomą. Aš taip pat manau, kad mūsų tikslas yra tas pats, tai yra trumpi laiko dėl trumpų laiko terminų neturėtų nukentėti teisės aktų kokybė. Dėsime visas pastangas tam, kad būtų pasiektas kompromisas. Bandysime už glaistyti spragas bei nuomonių skirtumus ir tam mūsų reikės jūsų pagalbos. Ponas Kerkrop klausė, kaipgi galima dabar kalbėti šitaip optimistiškai dėl bendrosios e, prieglopščio tvarkos. Ne, mes ir nemanome, kad e, to bus pasiekta lengvai ir paprastai. Mes e, suvokiame, kad bus problemų, bet kita vertus, bent jau iki šiol dėrybų metu nemažai neblogų rezultatų yra pasiekta ir jau ne, dėl nemažai teisės aktų atėjome iki trilogo taryba priejo kartu su parlamentu kompromisu netgi. Šis klausimas yra tikrai sudėtingas, bet reikia surasti pusiausvyrą tarp veiksmingo prieglapšio prašytojų prašymo nagrinėjimo ir to, kaip galima būtų išvengti pri, piknaudžiavimo nacionalinėse e, prieglopščio prašymo procedūrose. Mes e, esame rimtai pasirengę dirbti ir daug dirbti. Nemanau, kad e, nuomonių skirtumai tarp, tarp tarybos ir parlamento yra neįveikiami. Pone Bozutilį, norėčiau padėkoti Jums iš, išsakytą nuomonę. Manau, kad Jūs išsakėte taip pat ir mūsų būkštavimus. Bet kartu ir valstybės narės būkštauja dėl tų pačių klausimų, tai yra dėl prieglopščio, dėl padidėjusių migracinių srautų, dėl e, migrantų, imigrantų daromo spaudimo. Ir dabar pagal praėjusių metų Eurostato duomenis Malta buvo ko gero absoliuti čempionė pagal imigrantų skaičiaus daromą spaudimą, tai yra dėl prieglapščio prašymų skaičiaus. O Kipras iš karto po to netgi eina praktiškai iš karto po Maltos, todėl mums ši problema yra aktuali taipogi. Svarbu yra teikti tinkamą atsaką šiam reiškiniui. Europos parlamento iniciatyva bei patvirtintos išvados padės mums solidarumo siekti. Tarybos išvados, kurios buvo patvirtintos kovo 8 dieną, yra ta įrankių dėžutė, kurią galėtume pasinaudoti. Ir pasakysiu dar, kad ponia Pros e, solidarumas nesibaigia vien tik tai perkelimu imigrantų. Mes manome, kad e, mokymai, keitimasis naudingąją praktiką bei e, dvišalės gražinimo programos, ES solidarumo fondas, išorės sienų apsaugos e, aspektai, visa tai prisideda prie paramos, kurią teikia šalis vienos kitoms. Be jokios abejonės, ekonominė situacija valstybėms narėms tikrai nepadeda atremti naujųjų iššūkių todėl valstybės narės gana rezervuotai, e, skeptiškai žiūri į šias naujasias priemonės. Mes tik tai tikimės, kad ekonominė situacija pasikeis, kai bendroji Europos Sąjungos prieglopščio tvarka įsigalios. Manau, kad veikianti tvarka padės veiksmingiau siekti mūsų numatytų solidarumo priemonių. Valstybės narės, kurios patiria didelį spaudimą, sako, kad jos nerimauja dėl tokių uh, dabartinės situacijos ir štai dabar toje pirmoje fronto linijoje atsiduriančios šalis, tos šalis saugo ne tik tai savo pačių išorės sienas, bet kartu ir visos Europos išorės sienas. Tik tai remdamas, remdamiesi tokią logiką galėsime konkrečiau išspręsti ir konkretesnių atsakymų duoti solidarumo iššūkiui. Aš manau, kad atsakiau ir į ponios Argentinį pasisakymą dėl bendrosios prieglopščio sistemos tvarkos pasistumėjimo į priekį, tai yra dėl darbo pasistumėjimo į priekį šioje srityje. Aš jau, man, berots minėjau tai, kas buvo padaryta bent jau iki šiol šioje srityje. Norėčiau pakartoti kad su parlamentu dirbsime tikrai nuoširdžiai, atvirai ir glaudžiai, geranoriškai, e, siekdami kompromisu. Ačiū dabar panas Luka. Ačiū pirmininkė. Aš pradėsiu nuo Šengeno erdvės. Norėčiau pabrėžti, kad Šengeno paketas yra prioritetas visai tarybai ir vadovų tarybai. Tikimės, kad pavyks kaip įmanoma greičiau pasiekti pažangos. Valstybių narių požiūris jau yra spindėtas atitinkamuose dokumentuose. Dėl Šengeno erdvės vertinimo, tai pirmininkaujantis Kipras pripažįsta šio klausimo jautrumą ir svarbą. Mes žinome, kad e, parlamentas ypač buvo nusivylęs tarybos e, šių metų birželio 7 dienos sprendimu. Nepaisant to, pirmininkaujantis Kipras privalo uh, pasakyti, kad vieningai taryba pritarė dėl pasiūlymo teisinio pagrindo 77 straipsnio antrosios dalies. E punkto. Bei dėl 70 straipsnio E punkto, atsiprašau. Tarybos teisės tarnyba yra aiškiai pasakiusi, kad susitarimo nepavyks e, pasiekti remiantis kitų teisinių pagrindų, todėl kad valstybių narių pozicijos yra gana tvirtos. Beje, taip pat yra nuspręsta, kad kiek tik tai įmanoma bus dėta pastangų, dedama pastangų šioje srityje dar prieš patvirtinant galutinį susitarimą. Bet to, dėl pasiūlymo paties turinio, tai e, nusprendėme sugražinti pasienio kontrolės sampratą čia, dėl kurio bus deramasi pirmo trilogo metu su parlamentu. Pirmininkantis Kipras e, pabrėžia, jog abiejais pasiūlymais yra siekiama sustiprinti Šengeno vertinimo mechanizmą. Taip sudaromas e, rimtesnis pagrindas bendradarbiavimui Šengeno e, erdvėje. Tikimės, kad ES turės tinkamų priemonių, naudos tinkamas priemonės tam, kad būtų išsaugotas laisvas asmenų judėjimas. Esame įsitikinę, kad šių abiejų pasiūlymų nagrinėjimas e, vienu paketu, kaip paketą, yra ypač vertingas. Taryba bei Europos parlamentas turi konstruktyviai bendradarbiauti ir tikiuosi, kad visiems kartu pavyks sutarti dėl pagrindo, kuriuo remiantis bus skatinamas šis toks svarbus darbas. Ir tikimės taipogi, kad šis darbas jau gana greitai bus užbaigtas. Tam, kad būtų patobulintos Šengeno vertinimo taisyklės numatytos. Toks yra mūsų visų siekis. Tikiuosi, kad pavyks tęsti numatytus darbus TVR srityje. Iki šiol bent jau visi dėl to sutarė. Tai yra dėl prioritetų. Jūs kėlėte klausimą dėl Rumunijos. Norėčiau tik tai pabrėžti, kad Šengeno teisino įgyvendinimas valstybėje narėje, valstybės narės netgi teisingumo ir vidaus reikalai nėra tas rytis, kurioje taryba būtų kompetitinga. Šengeno akį įgyvendinimas valstybėje narėje yra tik tai prižiūrimas Europos komisijos, kaip kad numatyta sutartyse. Jūs taip pat kėlėte organizuoto nusikalstamumo klausimą. Kaip jau sakiau pristatymo, pirminio pristatymo metu, esame pasirengę parengti Europos direktyvos projektą, kuriuo būtų sustiprinama ES valstybių narių kompetencija išaldant e, iš nusikalstamos veikos gautas lėšas bei konfiskuojančias lėšas. Taip pat kovojant su nusikalst, organizuotų nusikalstumumu reikėtų stiprinti bendradarbiavimą, policijos bendradarbiavimą. Todėl iki šio pusmečio pabaigos dėrėtų ir gerai būtų e, pasiekti susitarimo. Šiuo tikslu esame numatę nemažai posėdžių. Taip pat INAP mieste lapkričio 22-23 dienomis esame numatę surenkti susitikimą, seminarą. Tikimės, kad jūs taip pat galėsite dalyvauti ir savo nuomonę išreikšti. Dabar dėl didelio nusikalstamumo. Pirmininkaujantis Kipras užtikrins konkrečių veiklos planų. Taip pat įgyvendimą tiksliau e, stebės, kaip jie įgyvendinami. PNR srityje. TVR tarybos balandžio mėnesio sprendimas buvo išplečiamoji priemonė, kuri dabar apims ir organizuotą nusikalstamumą. Tikimės, kad su parlamentu sėkmingai pavyks dėrėti šios, dėl šios direktyvos, tam, kad kaip įmanoma greičiau būtų pasiektas susitarimas. Dabar dėl SIS 2 sistemos, tai tikiuosi, kad pavyks pasiekti teigiamų rezultatų e, Europos arešto orderio srityje. Kaip jūs žinote, teisinės pagalbos baudžiamojoje srityje kontekste jau 2004 metais buvo pagrindų sprendimas patvirtintas dėl Europos arešto orderio. per ketvirtąjį abipusio vertinimo etapą 2006 metais, 2006 metų Europos arešto orderio veikimas buvo įvertintas. Šio vertinimo rezultatai bei rekomendacijos yra įtrauktos į kiekvienos valstybės narės nacionalinę ataskaitą bei bendrasias ataskaitas, kurias patvirtino taryba. tarybos e, bendradarbiavimo, teisminio bendradarbiavimo te, teisinė grupė seka pokyčius šioje srityje valstybėse narėse ir skatina tokį darbą tam, kad būtų padidintas bendradarbiavimas baudžiamojoje srityje. Na ir galiausiai norėčiau pasakyti, jog kovos su terorizmu srityje. Pirmininkaujantis Kipras bandys siekti susitarimo dėl prekursorių. Dėl narkotikų, narkotikų prekursorių. Prekursorių reglamentas galės mums padėti kovoti su terorizmu ankstesnės pirmininkančios valstybės tikrai labai daug pastangų dėjo šioje srityje, todėl dėkojame joms už galimybę galbūt jau net greitų laikų pabaigti šį klausimą, šios dokumentus. Ir jau rytojaus korepere bus šis klausimas nagrinėjamas, tikimės, kad jau labai greitai pabaigsime. Tiksliau, už, už, užbaigsime šį dosiją ir greitai jau jums jį perdosime. Norėtume Jums padėkoti už labai konstruktyvę poziciją trilogo metu šio klausimu. Mes esame įsitikinę, kad jūsų konstruktyvus požiūris ir toliau mums padės pirmininkaujant. Tikiuosi, gerbiamas pirmininkė, kad atsakiau į visus klausimus ir lauks, lauksime dabar kito klausimų rato. Ačiū pirmininkės, veikia atvykę, ponia Mavrų, e, ponia Liuka. Dėkoju už pasisakymus. Linkiu Jums sėkmės pirmininkavimo metu. Jūs perimėte pirmininkavimo sudėtingų laikotarpių. Ir aš žinau, kad neturime daug laiko apie tai kalbėti, bet norėčiau du klausimus užduoti. Pirmiausia, bandome šį beitą nuveikti vidaus reikalų teisingumo srityje ir padaryti tą sistemą palankesnė vartotojui. Na ir reformos tikslas pasirūpinti, kad valstybės narės geriau galėtų pasinaudoti finansavimu. Turime nemažai pavyzdžių rodančių, kad įsisavinimas nėra pakankamas. Gal galėtumėte jūs pakomentuoti šią situaciją? Ir kitas dalykas. Žinau, kad, žinau, kad jūsų vyriausybė pastarosios vyriausybės Kipre daug ką padarė dėl migrantų integracijos. Ir, aišku, einamojo laikotarpiu negalime lengvai apie tai kalbėti, nes matome, kad nacionaliniu lygmeniu vyks daug rinkimų, Prancūzijoje vyko ir, ir Graikijoje. Taigi, dažnai kalbant apie nelegalią imigraciją, nelegalių imigrantų sugražinimą, prieglopšio politiką ir panašiai, Bet gal jūs turite kokių tai planų, minčių, kad tos diskusijos e, daugiau būtų orientuotos į imigrantų integraciją jūsų pirmininkavimo metu. Ačiū, ponas Malinovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai, lengvai nuspėjama klausimą užduosiu, ko ir galite tikėtis iš Bulgaro. Norėčiau, kad e, Rumunija ir Bulgarija galiausiai stotų Šengeno zoną. Ketinimas jau yra patvirtintas nekarta ir įvairiais lygmenimis. Džiaugiuosi, kad dar kartą ministras Luka tai paminėjo, tačiau, kaip žinote, procesas yra gan sudėtingas. Taigi, norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs vertinate situaciją šiuo momentu ir ar neturite kokių konkrečių planų ar iniciatyvų, uh, kaip sieksite to tikslo. Be jokios abejonės visapusiškas bendradarbiavimas iš Bulgarijos ir mūsų komisaro, mūsų vyriausybės yra garantuotas. Ir aš tikiuosi, kad šis procesas bus užbaigtas ir tai bus vienas sėkmingesnių jūsų pirmininkavimo elementų. Na, o dabar ministrai. Ponas, ponia Mabrų pirmoji. Eh, Norėčiau jūs patikinti, ponė Keller, kad e, mūsų manimų tai yra būtina prieglopščio, bendrosios bend, Europos prieglopščio tvarkos sąlyga, tai yra užtikrinti aukštą apsaugos lygį. Uh, Tai yra būtina, būtina komponentė šios tvarkos ir mes dedame šią linkmę pastangas. Tuo asmenų, kuriems reikalinga mūsų parama, apsauga būtų vienas iš pagrindinių tikslų. Tai taip pat būtų taikoma ir mūsų vidaus politikai. Mes e, pageid... manome, kad e, nacionalinių valstybių narių prieglopščio politika gali ir imigracijos politika gali uh, tam tikrų spragų palikti. Būtent todėl mes, kaip ir menkaujantį valstybę, kartu su jūsų parama stengsimės suvienodinti bendrą pagrindą, nustatyti visoms valstybėms šalims. Dabar dėl bendro darbo su imigracijos kilmės šalimis. Pasaulinis požiūris į migraciją bei į mobilumą arba į judumą yra įtraukiamas į tarybos išvadas, kurios visai neseniai buvo patvirtintos. Ir būtent e, šis požiūris yra mūsų visų pastangų pagrindas. Šiuo metu ypač didelis dėmesys skiriamas dialogui su Maroku bei Tunisu. Šis dialogas yra tikrai labai e, gilus ir išsamus. Jo metu kalbama ne vien tik tai apie redmisijos sutartis. Yra visa eilė kitų priemonių, kuri mūsų manimų būtų naudinga tiek ES, tiek visoms šalims. Jau buvo šiandien pasakyta, kad integracija yra mūsų visų tikslas. Mūsų manimų, kad sėkmingas asmenų integravimas gali užtikrinti socialinę sanglaudą bei ekonominį augimą. Priimančiose šalise, tai yra ES šalise, bei taip pat ir kilmės šalise, šalise, iš kurių atvyksta imigrantai mes nusprendėme, kad pirmininkavimo laikotarpiu ypač šį aspektą, šį migracijos aspektą akcentuosime, nes e, dėl ekonominės krizės e, dabar jaučiamas ksenofobijos bei rasizmo pakilimas, sprogimas netgi tam tikrą prasme. Ir dabar turime sugrįžti mes prie svarbiausių esminių dalykų. Ir nepakanka vien tik tai politinių deklaracijų čia. Todėl pirmininkavimo laikotarpiu esame nusiteikę bendradarbiauti ir žiūrėti, kaip vyksta viskas vietos lygmenių, kaip tas e, integravimas vyksta vietos lygmenių. Esame numatę e, ekspertų susitikimų su vietos lygmens valdžios atstovais bei NVO e, susitikimus organizuoti tam, kad jų metu būtų pasikeičiama patirtimi integravimo srityje. ryšys tarp migrantų ir vietos bendruomenių yra ypač svarbus. Su didžiuliu susidomėjimu laukiame šio kongreso ir tikimės, kad jūs taip pat galėsite prisidėti prie šio seminaro ir dalyvauti jame. Daivija. Όσον αφορά το θέμα Σέγγεν. Ačiū pirmininkė. Dėl Šengeno klausimų pirmiausia, ką norėčiau pasakyti. Noriu pabrėžti dar kartą, kad abiejais pasiūlymais yra siekiama sustiprinti Šengeno vertinimo mechanizmą. Europos komisijai suteikiant svarbų vaidmenį. mūsų tikslas čia turėtų būti toks, tai yra ES turi užtikrinti laisvą asmenų judėjimą. Tai toks būtų tarybos gautas mandatas iš vadovų tarybos. Ir mes būtent juo remdamėsi veikiame mūsų manimų šio klausimo nagrinėjimas bendrame pakete turi pridėtinės vertės. Be to, stengsime, tiksliau įsipareigojame, kaip įmanoma, labiau užtikrinti bendradarbiavimą, konstruktyvų bendradarbiavimą su parlamentu. Tikimės, kad pavyks pasiekti bendro pagrindo tam, kad skatintume šį darbą. Jis turi būti atliktas kaip įmanoma greičiau, tam, kad turėtume bendrą ir patvirtintą Šengeno vertinimo sistemą, kurios mums taip reikia. Dabar dėl Bulgarijos bei Rumunijos, dėl jų įsitraukimo į Šengeno erdvę. Pirmininkaujantis Kipras ypatinga dėmesį skiria visam ir pilnam Šengeno teisės aktų įgyvendinimui šiose šalyse. Pirmininkaujantį valstybę taip pat šį sprendimą įtrauks į rugsėjo mėnesio darbo atverkę, kaip kad to pageidavo vadovų taryba. Kol kas darbas yra tęsiamas ir dedamos visos pastangos, kad Rumunija bei Bulgarija prisijungtų prie Šengeno erdvės. Yra manoma, kad tarp kontrolės mechanizmo ir Šengeno sistemos didelių problemų nėra. 2006 metais buvo šis pagrindas numatytas, pagal kurį teisinės srities ir kovos su korupcija srityje ir kovos su nusikalstamumu srityje yra sekamos pastangos. Ačiū.